Dear colleagues, dear colleagues, we have. Kolegos, netrukus pradė, turėsime balsuoti. Jau 10 valandų ir laukia komisijos narys. Turėtume netrukus ir baigti balsuoti. Pone Maginis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paprašyti e, jūsų pasigailėti manęs, nes neturiu balsavimo kortelės. Margaret, gal galėtumėte paprašyti darbuotojų atnešti kortelę? nes vėliau bus vienas ilgas balsavimas. Puiku, pradėkime nuo 18 darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra 1979 e, m. tolimų tarpvalstybinio oro teršalų pernašo konvencijos protokolo dėl patvarių organinių teršalų pakeitimo prieimimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Kitas klausimas yra 1998 e, metų protokolas dėl sunkiųjų metalų pakeitimų. Jo prieimimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti patvirtintą. Toliau pereikime prie darbo tvarkės 23 klausimo. Ir tai yra pranešimas dėl inovacijų ir ekonominio vystimosi stiprinimas Europos ateities ūkių valdymo srityje. Nuomonės referentas Domijanos Zufoli. Kas už, kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Antras pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Pirmas kompromisas. Kas už, prieš susilaikė Patvirtinta. Dabar balsuosime už 12 pakeitimą, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 26 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 17 pakeitimas kas už. Dabar pereikime prie trečiojo kompromiso kas už, prieš, susilaikė Patvirtintas. 44 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 39 pakeitimas, ketvirta dalis kas už, prieš, susilaikė, Pat, pasitikrinkime elektroniškai. Avete votato tutti? Visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 55 pakeitimas. 48 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Dabar balsuokime dėl 55 pakeitimo kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 53 pakeitimas į antrą dalis naujas tekstas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 56 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 57 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Penktas kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 65 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 66 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 67 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniniu būdu. Nagi, ar visi balsavote? Dar ne? Dabar baigiame balsuoti. Patvirtintas. 69 pakeitimas kas už, prieš. Pasitikrinkime. Ar visi balsavote, baigėme jau balsuoti? Atmestas. 70 pakeitimas, pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 70 pakeitimo antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 71 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 72. Kas už? Prieš Pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti, patvirtintas. 73 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 74 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 82 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Ar visi balsavote, baigėme jau? Atmestas. 78 pakeitimo antra dalis, kas už, prieš, Susilaikė patvirtintas. 83. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtintas. 84. Kas už? Niekas prieš. Puiku, aišku. Atmestas. 86. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primtas. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 96 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmestas. 98 pakeitimas. Vardinis balsavimas, kurį prašė FTD frakcija. Devyniolika žmonių pritartų vardiniam balsavimui. Kas pritartų e, prašymui balsuoti vardiniu balsavimu? Ne, ne devyniolika, nepakanka. Puiku, balsuoti. Prašau kelti rankas, kas už, prieš. Susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkime. Ar visi jau balsavote? Baigime. Priimtas. 102 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Devyniasdešimt devintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šimtas ketvirta pakeitimo pirma dalis kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 104 pakeitimo antra dalis, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar balsuokime dėl nu, visos, viso nuomonės projekto. Baigiame balsuoti patvirtinta. Sveikiname, suprantama, pranešėją pana Zofoli. Toliau Demesmaker pranešimas dėl ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūros. Pradėkime nuo 33. Kas už? Nuo 37. Kas už prieš susilaiko? Pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigėme. Atmestas. 40 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 39 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 46 kas už, prieš, susilaikė, pasikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtintas. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 56 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 57. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 58. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtintas. 59. Kas už? Prieš. Susilaikė pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Baigime. Atmestas. Ketvirtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 62 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. Šešiasdešimt šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Penktas kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 79 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 80 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 93 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Septintas kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 107 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti? Atmestas. Aštuntas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 118 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 96 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 9 kompromisas. Ar norite pasitikrinti elektroniškai, pasitikrinkime. 96 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme. Patvirtintas. Devintas kompromisas. Kas už? prieš, susilaikė, priimtas. 131 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 10 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 141 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmestas. Regis ponė Maginis balsavo su kortelė, taigi atmestas. Toliau 135 pakeitimas, kas už prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 144 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primtas. 145 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 109 pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas 303 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. 309 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. 332 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 11 kompromisas kas už, prieš susilaikė, priimtas. 157 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 158 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 156 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 160 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 161 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 12 kompromisas. Dėl 161 pakeitimo pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dvyliktas kompromisas. Kas už? prieš, susilaiko patvirtinta. 165 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi balsavote, baigėme jau balsuoti? Priimtas. 166 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko atmestas. 167 kas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 168 kas už. Prieš. Susilaiko priimtas. 169 kas už. Prieš. Susilaiko priimtas. 170 kas už. Prieš susilaiko priimtas 171 kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 173 pakeitimas kas už prieš, susilaiko priimtas. 13 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimtas. Du šimtai vienuoliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi balsavote, baigėme jau? Atmestas. Šimtas septyniasdešimt penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Atmestas. Vieno balso persvara. Ar jau visi balsavote? Baigėme. Ne, patvirtinta. Toliau 176 pakeitimas, kas už? 196 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 182 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Visi balsavote. Baigiame balsuoti. Atmestas. Šimtas septyniasdešimt septintas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Šimtas devyniasdešimt devintas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 195 kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 220 kas už, balsuokime už pakeitimą 200 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Toliau 209 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 213 pakeitimas kas už, prieš, silaiko patvirtintas. 215 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 14 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 235 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 240 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Visi balsavote, baigėme jau. Atmestas. 229 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas 226, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Atmestas. Penkioliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 252 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 250 pakeitimas antra dalis kas už. Ir š, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Toliau 265 pakeitimas, pirma dalis, kas už prieš, susilaiko priimtas. Du šimtai šešiasdešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Du šimtai penkiasdešimt aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 261 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 262 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 269 kas už, prieš, susilaiko priimta. 270 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 271. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. 16. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. 278 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 279 sakytimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 280 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 276 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Nu, norim? Ar turi? Baigti galim. Ar jūs balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau. 277 kas už. Prieš. Susilaiko atmestas. Patikrinkime. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 281 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 282 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 283 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 286 už, prieš, susilaiko, atmestas. 285 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas, atmestas. 287 už, prieš susilaiko patvirtintas 289 už, prieš susilaiko atmestas 17 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 306 už, prieš patikrinkime Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 308 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 305 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 307 už. Prieš susilaiko atmestas. 320 už, prieš, susilaiko atmestas. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 322 už, prieš, susilaiko atmestas. 316 už, prieš, susilaiko atmestas. 320 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas. Atmestas. 3, 2, 3. Kas už? Prieš susilaiko 323. Balsuosime kitą kartą. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 324 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 327 už, prieš, susilaiko atmestas. 325 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 329 už, prieš, patikrinkime. Avete votato tutti? Atmestas, nariu visi balsavote, balsavimas baigiamas. Atmestas. 3-0. Dėl jo nebalsuojame. 3-2-8. Už. Prieš. Susilaiko atmestas. 3-3-1. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 3-2-6. Už prieš susilaiko patikrinkime. Avete votato? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 19 kompromisas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Pakeitimas 336 už prieš susilaiko patvirtintas. 338 už prieš susilaiko patvirtintas. 340 už prieš susilaiko patvirtintas. 341 už prieš patikrinkime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 110 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 20 kompromisas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 345 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 346 už prieš susilaiko atmestas. 21 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 353 už, prieš susilaiko patvirtintas. 350 už, prieš susilaiko patvirtintas. 352 už prieš susilaiko patvirtintas. 354 už, prieš susilaiko patikrinkime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 22 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 3, 6, 2 už, prieš, susilaiko atmestas. Patikrinkime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 3, 6, 4 už prieš susilaiko atmestas. 363 už prieš susilaiko. Patikrinkime. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas, atmestas. 366 už prieš susilaiko patvirtintas. Antroji to paties pakeitimo dalis už prieš susilaiko atmestą. Bet patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtinta. 365 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 367 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 312 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 368 už, prieš, susilaiko atmestas, 369 už, prieš, susilaiko atmestas, 370, patikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Trys septyni nulis už. Prieš susilaiko patvirtintas. 371 už. Atsiprašau. 3.1. Dėl jo balsuoti nereikia. Toliau 3.7.2. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 3.7.3. Už. Prieš. Susilaiko atmestas. Toliau konstruojamosios dalis. Aštuntas už. Prieš. Susilaiko atmestas devintas už, prieš, susilaiko atmestas, dešimtas už, prieš, susilaiko atmestas, dvyliktas už, prieš, susilaiko, sakyčiau, kad atmestas, tačiau patikrinkime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 11 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 13 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Pirmasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 19. Pirmoji dalis kas už. Prieš. Patikrinkime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Antra dalis. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Patikrinkime. Avete votato? Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Toliau 20 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko patvirtinta. 22. Patikrinkime ankstesnį. 20 pakeitimas tikriname. Ah. Approvato, yes. Il voto è chiuso, so che. Baigiame balsuoti. Aiškiai patvirtintas. kartais nekeliate rankų. 22 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 21 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 23 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 24 už, prieš, susilaiko atmestas. 25 už, prieš, susilaiko atmestas. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 26 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 28 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote, baigiame. Patvirtinta. 29 už. Prieš susilaiko. Patvirtinta 30 už. Prieš susilaiko atmestas 31 už prieš susilaiko patvirtinta. 32 už. Chi è contro, chi si astiene approvato. Emendamento 33, chi è a favore? Prieš susilaiko patvirtintas 33 už. Prieš susilaiko patvirtintas 34 už. Prieš susilaiko. Patikrinkime. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti, atmesta. 35. Už. Prieš. Susilaiko, patikrinkime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 36 už, prieš, susilaiko, atmestas. 38 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas patvirtinta. Trečias už, prieš susilaiko patvirtintas. Penktas už. Reikia balsuoti dėl ketvirtojo pakeitimo. Dobbiamo votare l'emendamento 4. Iš tikrųjų turime balsuoti dėl ketvirtojo pakeitimo, nes 16 kompromisas buvo patvirtintas už, prieš, susilaiko patvirtinta, penktas už, prieš, susilaiko, tikrinkime, Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Balsavimas baigiamas, atmesta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Septintas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau devė komiteto nuomonė. Antras už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečias už, prieš, susilaiko patvirtintas. 95 už, prieš, susilaiko atmestas. 96 už, prieš, susilaiko patvirtintas 97 už, prieš susilaiko patvirtintas 98 už, prieš susilaiko patikrinkime. Avete votato tutti? Il... Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 99 už prieš susilaiko patvirtintas. DV11 už prieš susilaiko atmestas. 12 už prieš susilaiko patvirtintas. 13 už prieš susilaiko patvirtintas. 14 už prieš susilaiko atmestas. 16 už, prieš susilaiko atmestas. 17 už, prieš susilaiko patvirtintas. 18 už, prieš susilaiko patvirtintas. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Visi balsavote. Balsavimas baigiamas, patvirtinti sveikiname pono Dėmes Maker. Mister Peterle. Ponas Peterle. Pone pirmininkė, noriu padėkoti Jums už naujos sistemos balsavimo sąrašą, turiu pasakyti, kad viskas daug aiškiau ir lengviau. Taigi linksmų kalėdų, ponė pirmininkė. Man, the meeting is not finished because... Posėdis dar nebaigtas, nes 11 val. 11 val. atvyks komisijos narys Miguelis Arijas Kanietė, o tuo tarpu pertrauka iki 11. As you wish. Dear colleagues. Kągi, gerbiami kolegos, pas mus šiandieną atvyko komisijos narys Miguel Arijas Kanietė ir norėtume jam padėkoti už tai. Džiaugiamės, kad e, štai jau beveik atėjus kalėdoms dar jis rado laiko apsilankyti ir pas mus. Manau, kad tai yra taip pat labai puikia proga apsikeisti nuomonėmis su komisaru, nes jis e, tikrai yra. E, itin suinteresuotas Paryžiuje vykusiamis diskusijomis ir COP21 viršūnių susitikimu. Na ir galime visi pasidžiaugti, kad tas susitikimas buvo tikrai puikus sėkmės pavyzdys Europos Sąjungai, tad visi džiaugiamės ten pasiektais rezultatais ir tuo, kad Europos parlamento delegacija turėjo galimybę e, intensyviai dalyvauti visose procesuose kartu su komisija ir taryba. Ta tikrai puikiai patirtis ir norėčiau padėkoti komisijos nariui už visą tą pagalbą ir informaciją, kuri buvo suteikta vykstančių dėrybų metu. Na ir nedelsdama suteiksiu žodį mūsų svečiui. Net nebejoju, kad bus užduota daug klausimų ir mūsų laukia intensyvės diskusijos. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man tikrai m, mm, didžiulis žiaugsmas šiandieną kreiptis į Jūs po COP21 viršūnių susitikimo. Na ir visų pirma, norėčiau padėkoti Europos parlamento delegacijai, kuriai vadovavo e, pirmininkas Giovanni Levyje ir vicepirinkas Matijas Grote, už tikrai sėkmingą bendradarbiavimą ir labai naudingą paramą Paryžiuje vykusiame viršūnių susitikime. Na ir kaip minėjau, plenarinėje sesijoje praėjusią savaitę Europos parlamentas labai svarbu vaidmenį vaidina formuojant klimato politiką. Jūs esate itin svarbus žaidėjas, kalbant apie vykstančias diskusijas viso Europos Sąjungoje šią temą. Be to, jūsų darbas yra itin svarbus, kalbant apie Europos Sąjungos teisės aktų formavimą ir kūrimą. Juk būtent jie prisideda prie to, kad mūsų E, pramonė išmestų mažiau, mažiau CO2 ir taip pat, kad būtų konsoliduota mūsų, e, mūsų pasaulinis lyderiavimo vaidmuo klimato politikoje. Na ir taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ES įtin e, prisidėjo prie to, kad būtų pasiektas sustarimas Paryžiuje ir dabar buvo pasiektas teisiškai saistantis tarptautinis susitarimas, kuris padės siekti, jog uh, E, klimato šiltėjimas neviršytų dviejų laipsnių. Ir tai yra itin aiškus ir svarbus signalas tiek ir investuotojams, ir verslo atstovams, ir uh, politikos krypčių formuotojams, kad svarbu pereiti prie švarios energijos šaltinių. Ir tai tiesiog yra neišvengiama. Be to, uh, daug metų tarptautinė bendruomenė tarsi dėlsė priimti svarbius geopolitinius sprendimus, tačiau Paryžiuje uh, E, mums pavyko pasiekti sėkmės, suvienyti visas pasaulio šalis, siekti bendro tikslo. Ir tas pasiektas susitarimas yra itin svarbus visai tarptautiniai bendruomeniai. Manau, kad tai jungtinėms tautoms taip pat suteikia naują postumį, naują įkvėpimą. Be to dar vienas dalykas. Tikrai sudėtingi metai e, buvo 2015 e, Europoje ir mes kaip ES ir jos valstybės narės sugebėjome e, lyderiauti ir pasiekti rezultatų. Turiu pasakyti, kad ES pasisakė vienu bendru balsu ir tai yra įtin svarbu. Gerbiami nariai, Paryžius yra e, tarsi kulminacija tų daugiamečių pastangų, kurias įdėjo ES siekiant e, bendro daugiašalio sustarimo klimato klausimais. Kai Ir turiu pasakyti, kad aš nekartą pabrėžiau, jog siekiant svarbių rezultatų labai svarbu ilgalaikį tikslą sukurti, taip pat užtikrinti, kad būtų peržiūrimas e, pasiekti rezultatai ir kad būtų taip pat užtikrinamas reikalingas lankstumas, siekiant stiprinti ambicijas bėgant laikui. Dar vienas svarbus elementas yra e, skaidrumo užtikrinimas ir e, atsakomybės taisyklės. Na ir komisija džiaugiasi tuo, kad e, ne tik buvo susitarta e, siekti, kad e, klimatas nečiltų daugiau nei dviem laipsniais, taip pat svarbu, kad buvo kalbėta ir apie pusantro laipsnio atšilimą ir su tuo susijusius tikslus. Ir kalbant apie numatomas nacionalinių lygmenį nustatytus veiksmus, jų yra 187, tačiau jų nepakanka E, kalbant e, apie tą dviejų laipsnių siekį. Todėl Paryžiai buvo nuspręsta kas penkerius metus įvertinti esamą situaciją, įvertinti naujausius mokslinius pokyčius ir pažiūrėti, mm, ką dar būtų galima padaryti. Pirmasis toks vertinimas vyks 18 metais ir tai sudarys galimybę mums peržiūrėti procesą ir pažiūrėti, kaip e, sekasi siekti to dviejų laipsnių tikslo. Na ir būtent dėl tos priežasties ES reikalavo, kad tas peržiūros e, ciklas būtų penkerių metų trukmės. Dabar kalbant apie skaidrumą ir atsakomybę, mes tikrai įtin kovojame už e, didesnį skaidrumą ir e, aiškės atsakomybės taisyklės. Ir Kalbant apie sudarytą sustarimą Paryžiuje, e, šalis e, teisiškai privalo e, siekti, kad būtų taikomas nacionalinės priemonės, švelninimo priemonės, kurios padėtų pasiekti užsibrieštų tikslų. Na ir šie elementai visiškai atitinka Europos sąjungos tikslus susijusius su skaidrumu ir atsakomybės sistema, kalbant apie emisijų mažinimo įsipareigojimus. Na, nu, kalbant apie solidarumą, turiu pasakyti, kad Europos parlamentas ir šis komitetas nuolat pripažindavo, kad klimato finansavimas yra pagrindinis klausimas, kalbant apie vykusias dėrybas. Įsivyščiusios šalis e, ir toliau e, telks lėšas ir tikslas yra 100 milijardų dolerių per metus iki 2025 metų. Tada bus nustatytas naujas bendras tikslas. Bet tos šalis taip pat yra skatinamas teikti finansinę paramą ir taip pat be abejo e, šalis ne tik įsipareigos sumažinti išmetamų teršalų kiekį, tačiau taip pat buvo užtikrinta, kad e, sumažėtų tas atotrukis tarp besivystančių ir įsivyščiusių šalių. Na ir gerbiami nariai, 16 metų pradžioje komisija imsis reikalingų veiksmų susijusių su Paryžiaus susitarimo įgyvendinimu Europos Sąjungoje ir nebejotinai ir parlamentas. Taip pat su mumis bendradarbiaus komisija taip pat pateiks pasiūlymą dėl tarybos sprendimo e, bei Paryžiaus susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu. Ir be abejo, Europos parlamentas bus e, pilnai informuotas apie tos procesus. Ir praėjusią savaitę Europos taryba pakvietė komisiją ir. Mm, ir valstybės narės iki 16 metų kovo įvertinti COP21 rezultatus ir e, taip pat e, įvertinti 30 metų klimato energetikos e, programą bei pasi, pasirengti tam. Kalbant apie šį vertinimą, komisija taip pat ketina e, tęsti savo teisėkuros programą, jos įgyvendinimą, kalbant apie 30 metų klimato energetikos programą. Ir Kitais metais komisija taip pat pateiks pasiūlymą dėl pastangų pasidalymo e, susijusio su tuo 40 procentų tikslu, kuris buvo nustatytas. Ir taip pat tai bus susijęs su komisijos e, teisėkuros pasiūlymu susijusiu su žemės paskirties keitimo, e, taip pat žemės panaudojimo, LULUCEF pasiūlymu ir taip pat bus parengtas komunikatas apie tai, kaip reikėtų mažinti CO2 išmetimus transporto sektoriuje. Tad yra įvairių iniciatyvų numatyta kitiems metams, taip pat iniciatyva susijusi su elektros rinka. Moksliniai tyrimai ir inovacijos taip pat yra itin svarbus, kalbant apie veiksmus klimatos rytyje. Ir horizontas 2020 nebejotinai turėtų prisidėti prie tų procesų. Klimato kaita ir įgyvendinimas COP21 e, prisimtų įsipareigojimų e, tęsis ir be abejo tai bus susijęs su įvairiais tarptautiniais e, susitarimais ir diskusijomis, taip pat G20 ir G7 formatu. Ir be abejo, daug techninių klausimų liko dar ne iki galo išspręsta po Paryžiaus konferencijos, tokios kaip e, išsamės nuostatos dėl skaidrumo ir atskaitomybės, e, mažo anglės dvideginio kiekio strategijos 2050 e, metais, taip pat tolesni Lima Paryžiaus veiksmų darbo tvarkės veiksmai ir technologijų mechanizmai. Labai svarbu tęsti bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis, užtikrinti stebėseną ir ataskaitų teikimą. Ačiū Jums dar kartą už Jūsų pastangas ir tiesinį bendradarbiavimą. Džiugu, kad Paryžioje pavyko pasiekti tokių gerų rezultatų. Ačiū. Ačiū Jums, komisijos nary. Na, o dabar, manau, iš karto galime pradėti pirmą klausimų ratą. Pirmiausia, APP e frakcijos vardu, ponas Lyzė. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nary, dėkoju Jums už Jūsų pastangas. Na, sunku man būtų taip apibendrinti padėką komisijos nariui Kanietė, kaip tai buvo padaryta per plenarinę sesiją ypač kai esu už tos frakcijos, kurie anksčiau kritikavo komisijos narį ir kuri nepadėkojo dar komisijos nariui už Paryžyje atliktą darbą. Taip, tai buvo sėkmingas renginys, tai buvo ES sėkmė, e, pritariu jūsų politiniam vertinimui. ES yra daug problemų, tačiau mums pavyko ir galime tuo didžiuotis. Turėčiau vieną konkretų klausimą. Tai, kas, bu, kas labai svarbu buvo parlamento delegacijai Paryžyje, tai yra transporto klausimai, jūrų transporto klausimai, oro transporto klausimai. Tikimės, kad ketvirtame straipsnėje netiesiogiai tai bus paminėta, nes dokumente niekaip neradau informacijos, nors keturis kartus skaičiau. Ir ICAO ir IMO, turiu galvoje Tarptautinę jūrų organizaciją ir Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, taigi manau, kad jos turėtų būti nurodytos, juk negali visos valstybės narės įsipareigoti pasiekti tam tikrus tikslus, jeigu nieko nėra nurodyta dėl oro ir jūrų transporto. Ačiū, taip iš tikrųjų Paryžiuje e, pasisekė visiems, ačiū komisijos nariui, jūs puikiai atstovavote Europos Sąjungą, vyko ne viena e, konferencija prieš kop ir vyko daug spaudos konferencijų ir daug narių patys atvyko su filmavimo kameromis Ačiū Jums iš tikrųjų, komisijos nariai Kanietė, nes atstovavote Europos Sąjungai puikiai. Remdamiesi patirtimi Paryžyje galime padaryti tam tikras išvadas e, ir su diplomatijos pagalba galima daug padaryti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad dalyvavo 199 šalių atstovai, Laurent Fabius E, buvo tos klimato kaitos diplomatijos prieš akiją. E, ir klausimas būtų toks, kokias, ko išmoko komisija, kokias išvadas padarė, kaip Europos išorės veiksmų tarnyba teikė pagalbą ar aktyviai dalyvavo šioje srityje. Žinau, kad Europos išorės veiksmų tarnyboje yra klimato kaitos padalinys, todėl norėčiau sužinoti, kaip jis atrodys ateityje, kaip prasidės bendradarbiavimas ir dėl, dėl oro transporto, dėl jūrų transporto negalėjome sustikti su IKAO atstovais, nes vyko konfidencialų susitikimai su Kinijos atstovais. Kai kurios delegacijos e, fotografavo, kartais buvo tokios slaptumo, o kartais dirbome paraleliai. Taigi ir ponas Lyzė uždavė klausimą, ką komisija dabar darys, kaip mes galėsime pasiruošti visam tam ypač turėdami galvoje e, laivų taršą. Ar reikėtų siūsti delegaciją į Tarptautinę jūrų organizaciją? Na, nuomonės išsiskiria mūsų to, tais klausimais, bet e, reik, tikrai reikėtų įtraukti Rikao ir IMO į e, veiklą, nes reikėtų tuo atžvilgiu daugiau skaidrumo dirbant ir su tarptautinė jūrų organizacija ir su civilinės aviacijos organizacija, ypač kai dėl tarptautinės jūrų organizacijos antrame ramstyje ji bus labai svarbi, kai kalbame apie jūrų aplinkos saugojimą. Todėl norėtųsi, kad komisija ateityje to klausimu darytų daugiau spaudimo, bet šiaip ar taip komisijai Ačiū komisijai už puikų bendradarbiavimą ir su mūsų delegacija. Mes ir smagiai praleidome laiką ir pasiekė sėkmės. Na, o dabar dar leiskite palinkėti Jums, panas Kanietė, linksmų kalėdų. Toliau, ponė Nieska. Išnievska. Ačiū komisijos nary, ačiū pirmininkė. E, Kaip susitar, Paryžiaus susitarimas yra ne vienareikšmiškas, viena vertus yra tikslai, kita vertus neturime griežtų procedūrų, kaip pasieksime tuos tikslus. Kai kuriuos tikslus nusistatė pačios šalis ir neaišku, kaip bus galima toms kai kuriam šalims ar kai kuriams valstybėms daryti spaudimą, kad tie tikslai būtų pasiekti. Nustebino ir labai nedidelė žemutinė riba. Tik tai 55 šalys turėjo ratifikuoti susitarimą, tai sudarytų 55 procentus e, vis pasaulyje esančių iš metalų reikėtų atsižvelgti ir į JAV ir Kiniją. Gal ES turėjo palaukti ir ratifikuoti sustarimą po to, kai jį ratifikuos viena iš šių didžiųjų valstybių. Dar dėl anglies sugavimo ar saugojimo, dėl miškų atliekamos absorpcijos Akivaizdu, kad atėjo laikas, kai ES turėtų atidžiau pažvelgti į miškų vaidmenį, nes kai kurios valstybės narės turi tokias galimybės atsverti šį neigiamą poveikį ir tai galėtų būti įtraukta į vieną iš jų priemonių, kai būtų galima sumažinti emisijų poveikį. Ačiū toliau, panas Gerbrandė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti Petelizė ir kitam kolegai ir kartu pasveikinti jūs už, Paryžiuje, už Paryžiaus pasiekimus, nes iš tikrųjų buvo nutiestas tiltas tarp turtingesnės pasaulio dalies ir netokios turtingos iš tikrųjų Paryžiai, Paryžiaus konferenciją galime vadinti sėkme. Na, o dabar, kai jau yra susitarimas, tai turės prasidėti kitas etapas. Ir jis bus galbūt dar svarbesnis už pirmąjį, nes jau dabar kalbame apie įgyvendinę mano tikslų pasiekimą. Manau, kad ES turėtų įvertinti uh, Paryžiaus susitarimų poveikį ES politikai dėl klimato ir energetikos. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį, jeigu mano informacija teisinga. Tai 2015 metų mažai anglies, išmet, mažai anglies išmetančio išmetančio sekelio gairėse bus pasiekta 85 procentai iki 2020 metų ir to neužtenka. Ar komisijos narys manytų, kad užtektų įvertinti ES politiką šiuo atžvilgiu, jeigu mes tengiamės, kad 2050 metais temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 1,5 laipsnio. Ir dar penki, dėl penkerių metų peržiūros metodikos. E, ir 2018 metais bus atlikta pirmoji peržiūra ir kaip komisija dirbs, kad ES vardu galėtų atlikti pirmąjį vertinimą 2008 2018 metais dėl e, tikslų pasiekimo iki 2020 ir 2030. Ta pati būtų galima pasakyti apie anglės, nutekėj, apie anglės nutekėjimą. Dabar po Paryžiaus susitarimo reikėtų keisti įprastą prielaidą. Taigi, kam, kokia bus mūsų politika po Paryžiaus susitarimo? Ir galiausiai, gerbiamasis pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad Paryžiuje buvo susitarta, kad bus skirta 100 milijardų dolerių per metus, e, kad e, klim, klimato apsaugos finansavimui, tačiau ES trūksta priemonės, su kurios pagalba būtų galima pasiekti galų gale tokį finansavimą. Ar planuojate pasiūlyti e, fina, finansavimo mechanizmą, kuris galiausiai padėtų užtikrinti tokį finansavimą bent jau iš ES pusės. Ačiū, kad jūs ek. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nary, kad atvykote. Iš pat pradžių norėčiau palinkėti jums linksmų kalėdų, laimingų naujųjų metų, linkiu jums didelės sėkmės atliekant jūsų darbą naujaisiais metais. Dėl šio susi, Paryžiaus susitarimo COP21 rezultatai yra verčia užduoti klausimą, ar tai tikrai yra istorinis ketinimas, ar tai yra daugiau uh, E, ar tai yra tas didelis žmonijos žingsnis pirmin? Ar COP21 iš tikrųjų buvo atsižvelgta į tikrovę ir ar iš tikrųjų problemos bus sprendžiamos? Jeigu pažvelgtume į šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų išmetimo priežastis, tai priežastys nebuvo įvertintos, pavyzdžiui, žemės ūkis, gyvų, masinis e, gyvūnų auginimas. Ir galutinėme dokumente šie klausimai nesispindi, nėra numatyta konkrečių priemonių. Tuo klausimu Paryžiaus susitarimu siekime sumažinti temperatūros padidėjimą, kad ji nepadidėtų daugiau kaip dviems laipsniais. Ir e, tie tikslai, kurie numatyti, yra savanoriškai pasiekiami, siek, bus savanoriškai siekiami, o jūs žinote, kaip visa tai baigėsi, jeigu nėra nurodyta susitarime jokių nuobaudų, sankcijų už tai, už tikslų nepasiekimą. E, gali ir toliau didėti CO2 emisijos ir kiekvienais metais galime tai patikrinti ir lengvai įrodyti. Ir jeigu galų gale e, klimato kaita bus neigiama, tai ką tuomet reikės daryti? Ponas Sekaut, ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui, kad atvyko pas mus dar kartą, kadangi jau kalbėjau plenarinėje sesijoje ir Petras Lyzė jau minėjo, kad kad jau komplementų buvo pakankamai. Grįžkime prie to, ko jūs tikitės iš žaliųjų. Tikriausiai kitaip pradėsite per daug nervintis. Ir nenoriu jums tokių emocijų sukelti prieš kalėdas. Toliau, ką darysime toliau? Svarbiausia yra, kad jeigu pažvelgsime į dabartinę ES politiką ir jūsų teiginys, kad ES pirmauja, tai 16 metais yra labai svarbu, e, kad tas tokį teiginį dar e, galima būtų kartoti, nes kad mes vadovaujame, kad pirmaujame vis mažiau ir mažiau aišku. Ir jeigu Europa nori tai kartoti, manau, kad jūs tą norite, tai turime pasiekti rezultatų. Pažvelkime į planus, kurie yra ant stalo. Nepakankamai pasiekėme, kad pasiektume daug mažiau negu dviejų laipsnių šilimo ir aišku, ne pusantro, Aš nenoriu kalbėti apie 18 metus, kai tarptautinės ekspertai kažką padarys. Mes, mes darysime jiems analizę, jie galėtų Europai padaryti analizę. Galbūt Europa galėtų imtis kažkokiu veiksmu. Tarybos išvados reiškia, ką reiškia daug mažiau negu 2 laipsniai ar pusantro laipsnio. Galiu pasakyti, kad pagrindas mūsų politikai yra nepakankamas, nes e, mažai CO2 planas, tai yra mažiau kaip 80 procentų, tai yra 80 procentų mažiau iki 50 metų, tačiau 20 metais turėjo būti 25 procentai sumažinta CO2, minus 40 procentų, siekiant minus 80 procentų, tai yra per mažai, kad turėtume šansą pasiekti 2 laipsnių atšilimą, mažiau negu 2 laipsnių atšilimą. Taigi tam mums reikia naujo plano kuris pasiektų daugiau 20 metų, minus 30 procentų pasiūlymas turėtų išlikti. Aš nustebau, kad to nepaminėjote, ką tai reiškia 30 metams ir 50 metams. Manau, kad tai labai greit reikia išanalizuoti, įskaitant kai kurios pasiūlymus, kurios reikia pakeisti. Pirmiausia, perkelimas, kurios ETS siūloma nuo pirmojo etapo iki ketvirto mažina mūsų 30 metų tikslą Ir tikiuosi, kad komisija kažką čia padarys, kad tas perkelimas iš pirmo į ketvirtą etapą nevyktų iš vis. Modernizacijos fondas yra tiesiog iškasnio kūros e, subsidijos iki 30 metų. Tai netitinka Paryžiaus, ar ne? Aš tikiuosi, kad modernizacijos fondo atžvilgiu būsime griežtesni. Ir dėl CO2 nutekėjimo turime, turime keisti prekybos intensyvumo taisyklės. Taigi daug ką reikia keisti mūsų politikoje ir aš tikiuosi greitai aiškiai išgirsti, kaip jūs vertinate tos pakeitimus, pavyzdžiui, ETS darybose, rengdami teisės aktus, mes galime pagerinti pasiūlymus. Ir paskutinis dalykas, čia klausimas, visada e, pažiūrėti malonu į jūsų Twitterio e, profilį, tačiau Neseniai, e, ne, ne, neseniai praėjusią savaitę jūs parašėte, kad dėl energijos efektyvumo siūlyte ambicingesnius privalomus tikslus kitais metais. Gal galėtumėte tiksliau pasakyti, ką tai reiškia? E, tikiuosi, nesakysite, kad darėsite prie minus 30 procentų vietoje minus 27 procentų, nes parlamentas siekia 40 procentų tikslo. Gal galite paaiškinti, ką rašyta Twitter'yje? Ačiū, panas Pedičinė. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, ačiū už galimybę pasisakyti, ačiū, kad atvykote pas mus. Atižiai klausiausi, ką sakė kitų politinių frakcijų atstovai. Ir, žinot, žinoma, jūs pasakojate mums atėjęs apie gerąją šios sustarimo pusę, bet Tačiau klausydamas vien tik tai pozityvių žinių, susidaro įspūdis, kad visi yra labai patenkinti geromis darybomis, krato vieni kitiems rankas. Aš nenoriu jungtis prie to pagirimų choro. Čia atėjęs, jums atėjus buvo daug kalbama apie jūsų e, interesų konfliktą. Tai buvo tarsi formalus interesų konfliktas. Turint jūs galvoje jūsų ankstesnę patirtį verslo pasaulyje, jūsų darbą naftos sektorijoje. Šis interesų konfliktas yra politinis. Ir manau, kad mes dabar jau pradame matyti jūsų tikrąją poziciją. Aš nemanau, kad reikėjo jums dėti tiek daug pastangų į klimato politikos finansavimą. Yra daug pinigų nominale prasme, tačiau tikrovė yra realiai iš tikrųjų vargu ar bus pasiekta ta, ta suma. E, reikia dirbti keliais frontais. Pirmiausia, galvoti apie e, mineralinio kūro subsidijas, 130, 330 milijardų eurų per metus subsidijų yra skiriama mineraliniam iškastiniam kūrui. Jeigu kalbame apie žalį fondą, tai kalbėjome apie tą fondą, tai ten tikrai nesivizavome tokių skaičių. Ar tikrai pasieksime rezultatų klimato kaitos srityje, jeigu yra toks pasipriešinimas – iš tų pusės, kurie yra tiek daug kapitalo investavę į naftos pramonę, į iškasnio kūro pramonę. Kaip tai manoma? Thank you very much. Labai ačiū. Dabar galima išklausyti pirmosius atsakymus ir sutikėme žodį komisijos nariui. Turiu priminti taip pat, kad e, antrame raunde bus daug norinčių kalbėti. Taigi bus antras e, klausimų raundas, kuris bus ilgas. Ačiū ponia pirinkė, dėkoju visiems parlamentarams dalyvaujusiems šioje e, pradinėje diskusijoje akivaizdu, kad tarptautinėse darybose, o jungtinių tautų sistemoje iš tikrųjų labai sunku e, pasiekti sutarimą. Todėl ir pra... nuo 92 metų konvencijos praėjo 33 metai, kad pasiektume sutarimą. Reikia vienbalsio sutarimo, 196 šalis Ir maža šalis turi tokį pat svorį kaip ir Junktinės valstijos. Tai yra sudėtingos darybos, juose sunku pasiekti 100 procentų tikslų. Jeigu būtumėte paklausę manęs pirmą dieną Paryžyje, kad e, bus toks rezultatas pasiektas, aš tikrai būčiau pasakęs, kad tai yra neįmanoma. Žinoma, yra daug elementų. Kokie mūsų prioritetai? ilgalaikiai tikslai, dinaminis procesas, skaidrios taisyklės ir finansiniai tikslai besivystančioms šalims paremti. Tačiau iš tikrųjų ant stalo buvo daug daugiau prioritetų. Aišku, būtų buvę gerai įtraukti ir jūrų, ir aviacijos emisijas įtraukti. Ir mes bandėme iki paskutinės minutės tai padaryti. Pagal mūsų poziciją jūrų ir aviacijos transportas visada egzistavo mūsų kalbose su kitais. Tas pats dėl subsidijų. Aš visiškai pasisakau už jų panaikinimą. Nėra jokios logikos šio, e, šio, to, tokio atveju išlaikyti subsidijas ir siekti dekarbonizavimo. E, ir momentas geras, nes naftos kainos yra maža, tai yra pats geriausias momentas panaikinti subsidijas, kuo greičiau, tuo geriau. Tačiau jeigu nori, nori traukti dalį dėl tų subsidijų panaikinimo, pavyzdžiui, 20 metais, 500 šalių būtų pasisakę prieš. O čia reikia susitarimo. Nepaisant to, darybose buvo dvasia, kad negalima, negalima pradėti politikos šaliai energijai ir tuo pat metu naudoti biudžeto pinigus, remti uh, iškastinį kūrą. Čia logikos nėra. Ir, sakau, judėjimas švarios energijos link prasidėjo ir jis išliks visiems laikams. Tačiau reikia laiko, o komisijos pozicija aiški, iškastinis kūros turi būti eliminuotas. Čia nėra interesų konflikto. Man, aš matau aišku vaizdą, kaip reikia eiti į priekį. Kokios Paryžiaus pamokos? Dvi pamokos. Pirma, kad turime visiško vienbalsiškumo pirmiausia Europos Sąjungoje. Man pavyko šiek tiek padėti, tačiau Luksemburgo e, atstovai subūrė 28 šalis. Mes vienbalsiai patvirtiname savo tikslus, remiant parlamentui. Patvirtiname darybų e, įgaliojimus vienbalsiai. Dėl paprašiau Luksemburgo e, atstovai traukti pusantro laipsnio tikslą, tačiau čia vienbalsiškumo nebuvo. Antra, išorės veiksmų tarnyba neturi turėti tikrai vieną skyrių klimatui. Visa išorės veiksmų tarnyba turi dirbti klimato diplomatijos srityje visus metus. E, ir čia ir e, kitai šalių konferencijai ir daryboms Monrealyje ICAO. Mums reikia kontaktuoti su daugeliu šalių, daugiausia su besivystančiomis šalimis, mažiausiai išsivyščiusiamis su JAV, su Kinija, nors ir pasaulis ten yra kitoks, mes kasdien sustinkame, palaikome tokį dialogą. Bet nekalbame su Brazaviliu, Kongu, Gana, Sudanu, Etijopija. Su pagrindiniais veikėjais mes visada kalbamės, tačiau tose darybose svarbus yra visi. Tai yra didžiausios pamokos. Mažos valstybės yra svarbios ir tai reikia su jomis iš anksto kalbėtis, o ne uh, per tas vis konferencijos savaitės. Sustarimo per dvi paskutinės savaitės nepasiekė, jie kuriami visus metus. Taigi, visi klausėte, kas dabar, kas toliau. Yra sustarimas. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad turime e, ambicingiausius įsipareigojimus tačiau neturime teisės aktų, kad juos vykdytume. Taigi, bent jau 40 procentų pasiūlymas yra ambicingiausias iš visų. Tačiau neturime dar teisės aktų, turime emisijų prekybos sistemą, kai kas e, sako, kad perkelimai bus pakeisti, dabar pakeitimą, e, parlamento eilė pasisakyti, o komisija turi pateikti būtinus teisės aktus, kad būtų pasiektas 40 procentų tikslas. To dar neturime. Turime pe, dabar pe, e, išanalizuoti pastangų dalyvimosi direktyvą, žemės paskirties pakeitimo klausimus spręsti. Miškininkystė nes apie tai kalbėjo ponas Ek ir kiti. Ir sausio mėnesį pirmiausia vyksiu į Lenkiją, po to į Suomiją ir Airiją, nes tai yra šalis, e, kur svarbus yra svarbi miškininkystė, Taigi, kiekvienoje šalyje kalbėsime apie jų pastangas. Sunku būtų įtikinti valstybės narės dėl jų pastangų, kad pasiektume vien tik 40 procentų tikslą. Nemanykite, kad tai yra lengva, nes turime e, patvirtinti teisės aktus, jūs būsite taip pat atsakingi už jų tvirtinimą ir tai bus e, sudėtinga. Kita vertus, Europos taryba paprašė pateikti e, Paryžiaus įvertinimą. Ir, žinoma, tas vertinimas turės išvelgti į pusantro laipsnio tikslą. Mes esame pakeliu į 2 procentų, 2 laipsnių tikslą, nes 40 procentų emisijų sumažinimas iki 30 metų yra ant tame kelyje. Jeigu visas pasaulis darytų tą patį. Mūsų trajektorija, kaip sakė panas Gamberandi, yra nusekli, siekiant 80-90 procentų emisijų sumažinimo 50 metais. Taigi mūsų kelias yra aiškus, siekiant 2 laipsnių tikslo. Tačiau turime įvertinti taip pat, kaip e, atsižvelgti į pusantro laipsnio tikslą, nes e, sustarime yra peržiūros sąlygos, kad būtų galima siekti sustiprinti. Tai pirmiausia, mes pateiksime įvertinimą ir atliksime esamų priemonių poveikio vertinimą. Energijos veiksmimo direktyvos, atsinaujinančių šaltinių direktyvos. Pone Ekautai, aš negaliu, nei Twitter'e, nei kitur negaliu įsipareigoti daugiau, kol nepamatysime poreikio vertinimo. Ir per klausimą čia pirmą kartą teikęs parlamentą sakiau, kad asmeniškai aš manau, kad reikia bent jau 30 procentus tikslo. Aš savo nuomonės nepakeičiau. Žinau, kad Bet turime pirmiausia poveikio vertinimą. Mes rimtai tai žiūrime. Norime, kad jis būtų skai, objektyvus, skaidrus ir po to jį naudoti. Taigi vertinsime patys Paryžiaus susitarimą ir pagal Paryžiaus susitarimą bus ir inventarizacija tokia 18 metais. Susitarime jo nėra, yra sprendime, nes susitarimas neįsigalios iki 21 metų, o sprendimas kuris printas, numato, kad turime atlikti 18 metais inventorizaciją. Ir tada mes įvertinysime, kokia yra pasaulio situacija, ar reikia didinti siekiau lygį. Turime daug galimybių, parlamentas siekti daugiau negu galbūt norėtų taryba, komisija bus tarpininkas, mes įvertinsime viską, mes pasiūlysime tai, kas yra tinkama, subalansuota ir parlamentas tars paskutinį žodį ir diskutuosime su taryba. Buvo komentarų apie sustarimo įsigaliojimą ir privalomumo klausimą. Visos šalis turi pareigą parengti, per komunikuoti ir išlaikyti švelnimo pastangas. Čia skiriasi nuo Kyoto protokolo. Turi kiekviena šalis turėti švelnimo tikslą, kad prisijungtų prie sustarimo ir išliktų jo šalis. Jeigu nori ratifikuoti sustarimą, turi turėti švelnimo pareigas ir visos turi vykdyti priemonės, kad pasiektų tikslų. Jūs teisingai sakote, kad nėra pareigos siekti rezultato, tačiau tai yra įsipareigojimas kiekvienos šalies imtis veiksmų atsižvelgiant į tikslą. Ir laikytis tvirtų skaidrumo ir atskaitomybės nuostatų. Aišku, kad reikia pusiausviros. Turime e, privalomus įsipareigojimus reikia užtikrinti jungtinių valstybių dalyvavimą taip pat per e, vykdomąjį aktą. Kongrese ir senate neįmanoma patvirtinti aplinkosauginių teisės aktų. Tai daroma e, prezidento vykdomaisiais aktais ir mes esame sustarę, kad valstybės, e, JAF e, išlaikys švelnimo tikslus, kad jie galėtų e, eiti procesu, kuris, panaudoti procesą, kuris leistų jiems pasiekti tikslų. E, nes pokyčiai JAV pozicijose e, pasirodė tik tai prieš pat konferenciją, visus metus nieko nebuvo, taigi visas procesas gana sudėtingas. Kiti klausimai dėl sustarimo įsigaliojimo. Šios problemos buvo aptartas plačiai Europos Sąjungoje, nes kai kurios šalis siūlo iš pradžių numatyti, kad sustarimas įsigaliotų tik tai tam tikrai šalių daliai. Galiausiai, kad būtų sustarimas esminis, ir sutarta, kad turi ratifikuoti bent 55 e, šalis atsuojančios 55 procentus emisijų. Taigi reikia įtraukti didžiausius teršėjus. E, pavyzdžiui, Kinija, JAV ir ES turėtų ratifikuoti sustarimą, kad jis galėtų Negali būti, kad bus daug šalių, kurios e, neratifikuoja sustarimą. 187 pateikė savo indėlį, 150 lyderių kalbėjo konferencijoje, kad sustarimas e, įsigaliotų, turi esminė dalis emisijų būti atstovaujama. ir tikėkime, kad mums pavyks, kaip galima greičiau, ratifikuoti sustarimą, kad jis įsigaliotų. Dėl finansavimo Kopenhagoje įsipareigojame skirti 200 milijonų iki 20 metų, buvo didelė diskusija tarp besivystančių ir išsivyščiusių šalių ar tas tikslas bus pasiektas ar ne, mes nusprendėme viename forume JAV sukurti metodiką, kad būtų pasakyta, kas yra klimato finansavimas, nes yra ginčas dėl to, kas, tas, kas yra švelnimas, kas yra prisitaikymas, kas privatus, kas viešas finansavimas ir reikia parengti metodiką Ir pagal šią metodiką mes einame teisingų kelių. Problema didžiausia yra ta, kad daugiausia pinigų skiriama švelninimui, o ne prisitaikymui. Todėl Paryžioje buvo pateikta idėjų, kaip siekti pažangos, siekiant labiau subalansuotai paskirstyti lėšas šiams dviems sritims. Aišku, kad vieši pinigai, lengva pasakyti, 50 procentų e, švelninimui ir 50 procentų prisitaikymui. Svarbiausia diskusija Paryžėje buvo labai aiškiai. Šimtas milijardų. E, milijardų yra e, mažiausia suma, ką skiria išsivyščiusios šalis po 20 metų. Tas įsipareigojimas išlieka. Mes taip pat pasakėme, kad papildomai visos šalis turi, turinčios finansinių pajėgumų paremti besivystančias šalis jos jau nebesvadina išsivyščiosiomis šalimis, taip pat turi prisijungti. Tai, pažiūrėjau, Kinija, Singapūras, Koreja ir kitos šalis, kurios nėra vadinamos įsivyščiosiomis šalimis, jos yra kylančios ekonomikos e, su dideliu BVP augimu kasmet. Taigi bus didesnė donorų bazė 25 metais turėsime numatyti metinį tikslą. ES ir valstybės narės pasakė du, dalys, du dalykus, kad jos padidins paramos lygį. Jau mes dabar teikiame 56 procentus pasaulinio finansavimo. Yra skirta 4,7 milijardo pastaraisiais metais viešų lėšų. Ir mes įsipareigojame didinti tą paramą. Vokietija, Prancūzija, Junknė karalystės pateikė esminių įsipareigojimų tam paramos padidinimui. Ačiū komisijos narį, o dabar pradėkime antrą klausimų ratą. Paprašyčiau kolegų apsiriboti vieną arba vieną su pusę minutės. Ir iš karto Karlen Florence, žodis jums. komisijos nariai. Puiku, kad yra galimybė užduoti Jums klausimą, bet visų pirma norėčiau prisidėti prie padėkos. Prancūzijos užsienio reikalų ministras atliko labai svarbu vaidmenį Ir jūsų darbuotojai per 20 metų tikrai įgyjo daug žinių ir patirties. Ir dėl šių priežasčių mūsų darbas Paryžioje buvo sėkmingas, nes pasirinkome kitokią darbo struktūrą. Turėjote dėrybų metu pristatyti mūsų įsipareigojimus ir esame jums labai dėkingi už tai, kad buvo pasiektas toks susitarimas Paryžiuje. Nepaisant to, kad artėja Kalėdos, užduosiu sudėtingų klausimų, tikiuosi sulaukti atsakymą. Manau, kad komisijos nariai reikia reikėtų kalbėti apie Paryžiaus sustarimo ratifikavimą valstybėse narėse ir valstybių narių įsipareigojimus. Taigi pasikliauju jumis, kad tai padarysite ir dar kartą leiskite jums palinkėti viso ko geriausio ir gražių kalėdų. Ačiū. Panas Parnijo. Ačiū, gerbiamasis Komisarė, kolegos, dar kartą norėčiau pasveikinti Jūs ir padėkoti Jums, e, gerbiamasis komisarė, už e, tai, kad prisidėjote prie šio susi, susitarimo pasiekimo. Jūs e, tapote didvyriu per COP21 ir studentai iš Prancūzijos šiaurės norėjo susitikti su jumis Ir suprantama, aš, jie, jie yra atvykę ir aš pasakiau, kad jie tikrai tai galės padaryti. Europos parlamentas jau prieš kelias savaitės patvirtino pranešimą, tačiau jis yra labiau ambicingas nei komisijos dokumentas. Be to, daug pasiūlymų buvo, į daug gėlį pasiūlymų buvo atsižvelgta sudarant Paryžiaus susitarimą. Ir jūs e, norėtumėte ir toliau dirbti su mumis, parlamento nariais. Ir manau, kad e, mums reikėtų dirbti kartu ties trimis dalykais. Pirmiausiai daug stebėtojų, daug nevyriausybinių organizacijų e, turi šiokių tokių abejonių dėl to, ar bus galima pasiekti tą tikslą, e, kad bus peržiūra 2000, prieš 2020-2025. Taigi nemanykite, kad Marakešė įvyksiantis kitas kops e, neturės būti tas patvirtinimo forumas, kad einame teisinga linkme. Toliau dėl 100 milijardų dolerių gal galėtumėte patikslinti, kokią finansinę priemonę pasitelksite, kad ES galėtų gyvendinti savo įsipareigojimą. Ir trečia, e, ekonominės, dėl, trečias klausimas susijęs su ekonominės paradigmos pakeitimo. E, nuo prie, susijęs su pereimu nuo iškastinio kūro, kad būtų kuo mažiau švaistoma maisto produktų, kad būtų pereita prie žiedinės ekonomikos, tvarau žemės ūkio ir taip toliau. Gal galėtumėte nurodyti, kokie ir bus jūsų projektai ir jūsų veiksmai per kitus metus šioje srityje? Ačiū toliau, panas Varija. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas, komisijos nariai. Sveikiname jūs atlikus tokį didelį darbą per COP21. Ačiū Jums už Jūsų suteiktą paramą parlamento delegacijai komisijos narė, kaip kolegos jau kalbėjo, oro transporto ir jūrų transporto sektoriai nebuvo įtraukti į Paryžiaus susitarimą. Nepaisant to, kad parlamentas ir jūs darėme spaudimą tuo klausimą. Žinome, kad Tarptautinė jūrų organizacija nesiekė bendradarbiauti ir aš e, kalbėjausi su dalyvavusiu Traptautinės jūrų organizacijos atstovu, uždaviau jam nemažai klausimų, situacija nebuvo labai malonė, negavau atsakymų. Komisijos nariai, kokia yra jūsų pozicija dėl išmetimų sumažinimo? Ar būtų įmanoma įtraukti jūrų sektorių peržiūrint apyvartinius taršos leidimus. O kitas klausimas, ar būtų galima nustatyti mokestį už CO2 tonai, nes tos lėšos galėtų būti skirtos kompensavimo fondui ir e, laivybos atstovams kad jie galėtų pasitelkti tas lėšas ir jas investuoti į švaresnės technologijas. Arba komisijos nariai, ar nebūtų gerai leisti operatoriams pasirinkti vieną arba kitą sistemą. Ačiū. Ačiū. Ponas Afrontė. Ačiū pirmininkė. Turiu kelias pastabas ir klausimus. Susitarimo tekste yra žodis atnauja, atsinaujinantys ir tai nurodyta tik vieną kartą. Taip pat nepaminėtas iškastinis kūras, anglis. Taigi susitarimas, susitarime yra galiuojantys tikslai, tačiau nenumatyta strategija, kaip tie tikslai bus pasiekti. Turint galvoje, kad dalyvavo 196 šalis, buvo pasiekta gerų rezultatų, aš tam pritariu. Tačiau tokiame susitarime, siekiant tokio susitarimo, reikėjo kompromiso. Jūs kalbėjote, kad bus siekiama kuo daugiau kodėl sumažėjo lūkesčiai, kodėl susitarimas nebuvo ambicingesnis. Nustebau, kad vietoj anglijas išmetim, CO2 išmetimų sumažinimo yra nurodyta CO2 sugavimas ir saugojimas yra tam tikrų technologijų, kurios yra kūrimos kaip tik tuo tikslu, nors mokslininkai turi bejonių. Todėl norėčiau paklausti, kokia yra ES politika dėl šių technologijų. Ar mes jomis pasitikime, ar žinome, kad mokslas juda pirmyn šiuo atžvilgiu, ar yra tam tikros rizikos. Ir dar, jūs kalbėjote, kad tai yra teisiškai privalomas susitarimas, bet aš nežinau, kas nutiks tokiai šaliai, kuri pasirašys susitarimą ir po to nevykdys savo įsipareigojimų. Kas turite galvoje, sakydamas teisiškai pareigojantis? Toliau panas Balco. Norėčiau užduoti klausimą, koks yra svarbiausias ES tikslas įvairiose konferencijose. Ar norime parodyti, kad esame pionieriai šioje srityje, bet nemanau, kad tai yra tikslas, nes mes, mūsų išmetimai yra nemaži. Koks, ko siekiame? Dar nereiktų užmiršti Kinijos ir JAV nes jeigu šios, klausimas ar šios šalis prisims privalomus įsipareigojimus, dabar mes jau džiaugiamės, kad yra prisimti įsipareigojimai, bet kas nutiks, jeigu 2016 metais bus išrinktas Respublikonų atstovas, kuris prieštaraus Obamos politikai, kuris elgsis priešingai. Toliau kitas klausimas yra susijęs su 100 milijardų eurų e, investicija į aplinkosaugos klausimus. Kinija e, nėra dėl to susitarusi. Ar Kinijai irgi bus skirta lėšų? Vengrija investuos, kitaip sakant, finansuos Kiniją, kuri yra antroji galingiausia pasaulio valstybė, investicijos yra didžiulis. Reikėt, ar mums tikrai reikėtų teikti paramą Kinijai? Ponas Beilėt. Ačiū. Atsiprašau. Ačiū komisijos nariai, kad atvykote į posėdį. Tikrai tikiuosi, kad turėsite laisvų dienų ir galėsite palisėti. kai kas jūs labai kritikavo, jūs tikriausiai prisimenate klausimus, kurie vyko prieš metus, dabar nuomonė yra pasikeitusi ir e, tampate vos nešventuoji, nepamirškime to. Šiame susitarime sudėtingai, tačiau nurodoma, kad galime sukurti pasaulinę apivartinių, prekybos apivartiniais taršos leidimais sistemais Tai užtruks, tačiau pagrindai jau padėti, kai imamasi iniciatyvos, kai siekiama kurti tokį bendradarbiavimą ir pasaulinę priekybos apivartiniais taršos leidimai sistemą, tai galime įtikinti ir kitas šalis, kad mes jau einame teisingą linkmę šiuo požiūriu. Ačiū. Panas Peterlė. Ačiū. Paryžiuje mes ne tik pasiekime susitarimo, mes pamatėme ir kaip atsiranda daugiau Europos, taigi norėtume pasveikinti Jūs komisijos nariai už Jūsų asmeninį darbą šis susitarimas tai yra įsipareigojimai ir kartu viltis, kad situacija pasikeis. Tikslai yra patrauklus, yra nurodyta išsami strategija, taigi aš matau didelę galimybę e, sudaryti partnerystės susitarimus, ypač su tokiomis didelėmis šalimis kaip Indija, Japonija, Norėčiau dar kartą paminėti Indiją. Regis, Indija e, auks ilgą laiką ir tai neprisidės prie tikslų pasiekimo, nepasitelkus išsamios Indijos ekonomikos ekologizavimo strategijos dar reikėtų atsižvelgti ir į, ir į Kinijos ekonomikos augimą, ar mums reikėtų apjungti pajėgas ir labiau ekologizuoti ekonomiką. Mums reikėtų, mes Strasbūrė buvome susitikę su Indijos delegacija. Manau, kad jų nuomonė yra labai panaši jūsų. Dėl iškastinio kūro Indija turbūt nesiliaus e, taip iš karto naudojusi anglijas, tačiau klausimas yra toks, kokią technologiją e, Indija pasitelks. Ir norėčiau žinoti, kokia šio klausimu yra ES nuomonė. Toliau panas Dans. Ačiū, pirmininkė, ačiū komisijos nariai jau ne vienas narys tai minėjo, bet norėčiau paminėti ir jungtinės karalystės pastabas iš mūsų perspektyvos. Ačiū Jums už dalyvavimą plenarnėje sesijoje praėjusią savaitę. Labai greitai norėčiau pasakyti štai ką. Kalbėjome apie šorinį spaudimą, apie tai, kad turime įtraukti kitas pasaulio šalis, e, turint galvoje jų pateiktus į INDC planus, bet klausimas toks, koks yra komisijos planas turint galvoje, kas kito, kai kuriuose valstybėse narėse yra tokie teisės aktai, dėl kurių jos nebus įsipareigotos, ne, gali nepasiekti šio tikslo, kai bus vertinami nacionaliniai teisės aktai, kurie nepadės pasiekti šio tikslo. Ačiū, ponas Vytema. Ačiū, pirmininkė komisijos nariai. Turiu du klausimus susijusius su žemės ūkio sektoriumi. Pirmasis yra toks. Ar komisija yra įsitikinusi, kad reikalinga nauja praktika, naujos inovacijos, naujos žemės ūkio technologijos ir ar nereikėtų naujų augalų rūšių, kad būtų galima sumažinti CO2 emisijas kilogramų žemės ūkio produkcijos ir kur jūs matytumėte didžiausias galimybės žemės ūkio sektoriuje šiuo atžvilgiu? Kitas klausimas toks. Europos Sąjunga e, pateikė nacionalinės deklaracijas, kuriuose buvo labai daug ir detaliai kalbama apie žemės ūkį. Ar tai reiškia, kad ES jau geriau supranta, kokiu, kokios, kokią vykdys politiką? Ir klausimas būtų toks, kiek, kada galėtume tikėtis naujo reglamento žemės ūkio srityje, šioje srityje ir kas už tai būtų atsakingas, ar jūs, ar ponas Timermans, ar kitas komisijos narys. Ačiū. Ačiū toliau, ponė Kilonin. Ačiū, pirmininkė, kolegos, komisijos nariai. dėl transporto sektoriaus. Nes jis prisideda prie tikslų pasiekimo. Nustebau, kad nelabai entuziastingai norima prisijų, įtraukti šios sektorius, bet kaip jūs, kaip aktyviai dirbate su kitais komisijos nariais ir su taryba, kad transporto sektorius labiau dalyvautų šiame sektoriuje, nes transportas yra pagrindinis, vienas iš didžiausių veiksnių ir negalime į jį nesižvelgti. Europa turi dalyvauti ir ne tik dalyvauti, bet būti pirmoji, kad transporto sektorius būtų įtrauktas į šį procesą. Ačiū toliau panas Oslink. Ir aš norėčiau paminėti žemės ūkį, nes susitarime nepakankamai rašom apie žemės ūkį, nors jis ženkliai prisideda prie išmetimų. Ir klausimas nėra susijęs su žemės ūkio pridedamąją vertę. Manyčiau, kad žemės ūkis tikrai prisiveda prie išmetimų e, pramoninės gyvulininkystėje dėl jos e, susidaro labai daug metano, taip pat e, dėl sojos, kur yra importuojama iš Pietų Amerikos, mes turėtume siekti, kad ir kitose šalyse būtų plėtojama tvari žemės ūkio politika. Mums reikalingas žemės ūkio tvarumas, turime parengti sistemas, ekologiniai žemdirbystėj, kad dirbožėmis galėtų surinkti CO2. Manau, kad nepakankamai tuo klausimu daroma. Europoje vyksta diskusijos šiais klausimais ir Europa turi skatinti ekologinę, tvarę žemdirbystę, kad būtų sumažintos emisijos. Antra, biologinis kuras. turėtume sąžiningai pasakyti, kad biologinis kuras nepakeis iškastinio kūro. Bet jeigu netgi gali būti priešingas poveikis, jeigu netinkamai bus dirbama šio klausimu. Todėl norėčiau paklausti, kokie yra mūsų tikslai susijęs su biolo, biokuru. Ačiū, panevė. Ačiū. Visiškai pritariu ponui Hauslenk. Tikiu, kad komisijos narys atsakys į šį klausimą. O aš norėčiau susitelkti ties apivartiniais taršos leidimais. Dėl rinkos priemonių, kurias būtų galima pasitelkti sprendžiant aplikonsauginės problemas, dėl prekybos CO2, ar ji yra veiksminga, mes turime uh, abejonių dėl e, toj, tos hipotetinės apivartinių taršos leidimų rinkos e, visame pasaulyje. Manau, kad tai dar labiau dėl to sumažės struktūrinės investicijos, kurios galėtų padėti sumažinti emisijas. Tai reiškia, kad gali negalioti ta rinkos sistema. Norėčiau paklausti, paprašyti jūsų pasakyti, kokiamis priemonėmis ketinate e, didinti ap, prikybos apivartiniais taršos leidimai sistemos veiksmingumą, kai žvelgiama į, gal reikėtų panagrinėti ir alternatyves sistemas. Eh, Pone Gardinė, prašau. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasveikinti komisijos narį už puikiai atliktą darbą, tačiau turiu pasakyti, kad mane šiek tiek neramina tam tikros tendencijos pastebimos komisijoje. Na taip, matome, kad naujokai nori diskusijas vis pradėti nuo nulio, tarsi e, nebūtų buvę atlikta jokio parengiamojo darbo. Juk taip dirbame ir su jūsų pirmtakais, tad manau labai svarbu atsižvelgti ir į tą darbą, kuris jau buvo atliktas. Na ir toks vaikiškas požiūris man yra primtinas, nes mes tikrai sunkiai dirbame, diskutuojame ir dabar štai vėl esame verčiami pradėti diskusijas nuo nulio. Tad e, tikrai dedame daug pastangų e, ieškodami susitarimo tarp ES valstybių narių, taip pat tarp tų 196 šalių, kurios sudarė COP21 susitarimą. Na ir atrodo, kad mumis tarsi nepasitikima ir e, iš mūsų reikalavima tiesiog e, vėl nuo pradžių pradėti visus procesus, visus darbus, taip nubraukiant tą svarbų darbą, kuris jau buvo atliktas. Na ir taip pat norėčiau šią progą paprašyti komisaro ir toliau mus informuoti, informuoti apie tos įsipareigojimus kuriuos prisima valstybės narės ir norėčiau taip pat sužinoti, kaip bus užtikrinta, kad tų įsipareigojimų bus laikomasi. Aš nerimauju, kad jeigu tiesiog dabar patogiai įsitaisysime foteliuose ir tiesiog sveikinsime vienas kitą su ta sėkme, kuri buvo pasiekta Paryžiuje, galime susidurti su nesėkme. Daug kolegų kalbėjo apie tai, kad reikėjo ambicingesnių pasiūlymų ir įsipareigojimų. Na ir manau, taip, labai svarbu yra pirmauti, lyderiauti, tačiau nereikia to daryti septynmyliai žingsniais, kad kitos šalis per daug neatsiliktų, nes e, manau, kad e, ne tik prie klimato dikumėjimo pereisime, tačiau ir prie pramonės dikumėjimo. Ačiū. Ponas Peručiai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad Europa išgyvena ne pačius geriausius laikus. Na ir Paryžiuje sudarytas susitarimas pademonstravo, kad vis dėlto mes esame vieningi ir galime suvaidinti svarbu vaidmenį. Ir man atrodo, kad po šių pasiekimų galime pasidžiaugti savo atliktų darbų. Tačiau, gerbiamas komisarė, norėčiau jūsų paklausti, kaip žodžiai bus paversti darbais ir kaip, e, e, kokie tolesni žingsniai bus atliekami. Ir taip, žinau, kad Paryžioje taryba, komisija, parlamentas e, dirbo kaip viena komanda. Ar tai taps tokia įprasta praktika? Turiuomenyje tą bendradarbiavimą. Dar vienas klausimas. Ar jūsų nuomonė po viršūnių sustikimo Paryžiuje, siekiant įgyvendinti e, prisimtus įsipareigojimus bei užmojus, ar reikėtų pagreitinti teisėkuros procesus parlamente ir komisijoje? Dar vienas, trečiasis, esminis klausimas. Norėčiau paklausti, kaip komisija e, ketina užtikrinti, kad valstybės narės pasieks prisimtų įsipareigojimų. Ačiū. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū komisarui už tai, kad atvyko pas mus. Na ir taip, be abejo, noriu jūs ir pasveikinti pasiekus susitarimą, tačiau turiu ir tokių keletą nemalonių klausimų. Kalbant apie numatomus nacionalinius lygmenius atytus veiksmus, uh, E, tai panašu, kad 2,7 ar netgi 3 laipsniais e, atšils klimatas. Ir jeigu norime pasiekti pusantro laipsnio atšilimo tik, reikia tikrai radikalių pokyčių ir reikia papildomų pastangų šioje srityje. Tad mano klausimas būtų toks. E, kas turėtų žengti tuos papildomus žingsnius ir kas jūsų nuomonė turėtų atlikti tą papildomą darbą ir padaryti tai savanoriškai? Dar vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti. Kalbant apie e, e, tą papildomą žingsnį, kurį svarbu žengti, labai svarbu e, tiesiog taip pat išlaisvinti investicijas, skatinti investuotojus, skirti savo lėšas aplinkai draugiškoms technologijoms. Tačiau aš puikiai suprantu, kad investuotojai nėra akli. Na ir jie puikiai mato vykstančias diskusijas dėl to pusantro laipsnio, Jie mato, kad e, kokie procesai vyksta Vokietijoje, kad taip pat suteikiami leidimai Nord Stream 2 ir taip toliau. Tad norėčiau paklausti, kaip tokie prieštaringi signalai veikia investuotojų pasirežimą investuoti į aplinkai draugiškas technologijas, kurios padėtų pasiekti to pusantro laipsnio tikslą. Ačiū. Dėkoju, panas Džesikė, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ir komisarui Kanietė. Aš taip pat norėčiau Jūs pasveikinti, juk ne kasdien sudaromas sustarimas tarp 196 šalių, tai tikrai puikiai atliktas darbas. Tačiau kalbant apie gyvendinimą e, ir apie gyvendinimą, šiandien daug buvo kalbėta apie E, tuos teisinius aspektus, privalomumą, tačiau manau, čia yra ir tam tikrų silpnųjų pusių, nes neturime bendrų standartų ir labai svarbu įvertinti e, pagrindą, kuris padėtų e, įvertinti su išmetamaisiais taršalais susijusius įsipareigojimus bei juos palyginti. Dabar kalbant apie klimato apsaugą, mažinimo tikslus, tokie tikslai numatyti, tačiau iki 20 metų dėje nėra E, atsiprašau, yra 20 metų tikslai parinkti. Ir norėčiau paklausti, kaip bendradarbiaujate su kitais už šios klausimus atsakingais komisijos nariais. Pone Šuica, prašau. Ačiū labai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pono Kanietę už puikiai atliktą darbą Paryžiuje ir pasirengiamuosius darbus Paryžiaus viršūnių sustikimo. Ir taip pat džiaugiuosi, kad klimato diplomatija duoda vaisių. Europos išorės veiksmų tarnyba dar turi daug nuveikti. Susitarimas įsigalios po to, kai bus ratifikuotas 50 pasirašysiųjų šalių. Na ir šis sustarimas yra saistantis teisiškai ir, kaip jūs minėjote, kas penkerius metus bus atliekamas peržiūros procesas. Tačiau norėčiau užduoti štai kokį klausimą, kurį taip pat patikė ir kiti kolegos. Kokios sankcijos bus taikomos tom šalims ar e, verslo atstovams, kurie nesilaikys prisimtų įsipareigojimo. Manau, kad šis klausimas yra įdomus daugumai mūsų ir norėčiau paklausti, kaip Europos komisija ketina stebėti šio susitarimo įgyvendinimą ir laikymasi. Ačiū labai. Žodis poniai Maginės. Ačiū labai, ponė pirminkė, ačiū ir komisarui. Na ir kalbant apie diskusiją žemės ūkio klausimais, manau, kad nuomonės šiame komitete išsiskiria, kalbant apie inovacijas ar organinę žemdirbystę. Ir norėčiau paklausti jūsų, kokia jūsų nuomonė turėtų būti rasta pusiausvėra šioje srityje. Be to, kalbant apie maisto maisto tiekimo saugumo užtikrinimą, tai taip pat yra paminėta sudarytame susitarime. Ir norėčiau paklausti, E, kiek intensyviai komisijoje vyksta diskusijos tarp jų su komisaro Hogano, kitų kolegų dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Juk klimato e, e, priemonės buvo įtrauktos į sudarytą susitarimą. Ačiū. Kągi, ačiū visiems už klausimus. Na ir gerbiamas komisarė, tikrai reikės pamanyti juos visus atsakyti. Na, problema su klausimais, sako komisaras, yra ne tai, kad jie ilgi ar kad jų daug, tačiau tai, kad jie sudėtingi. Na ir norėčiau visų pirma padėkoti visiems gerbiamiems nariams už jų pasisakymus ir pastabas. Ir turiu pasakyti, kad e, e, prancūzai atliko e, puikų darbą. Ne tik ponas Fabiusas, tačiau ir pono Holando komanda, E, tikrai puikiai padirbėjo, mes taip pat su jais bendradarbiavome, turiu pasakyti, kad jie įsiklausė į visų nuomonės, procesas buvo tikrai skaidrus ir būtent dėl tos priežasties pavyko pasiekti tokį ambicingą susitarimą. Na ir Floranas taip pat paminėjo vieną dalyką, kurį buvo pamiršusi. Reikia paminėti tą puikų darbą, kurį atliko dvi komandos e, - pirmininkavęs Luxemburgas ir komisijos klimato direktoratas. Na ir kalbant e, apie savo patirtį, esu susidūręs su įvairiausiamis komandomis, tačiau niekada nemačiau tokių e, pasiryžusių siekti rezultatų komandų kaip šiuo atveju. Dėrybos bū, dažniausiai būdavo baigiamos 5 ar 6 ryto ir tada 8 valandą vėl grįždavome tęsti darbų ir jau būdavo parengta ataskaita visų tų klausimų, kurie buvo aptarti naktį vykusiose diskusijose, tai tikrai tai džiugino. Džiaugiuosi visą tą paramą, kuri buvo suteikta. Buvo parengtas ir komisijos komunikatas. Ir turiu pasakyti, kad e, neretai e, yra daug svarbių ir teisingų e, darbų atliekama, tačiau ne visada informuojami mūsų piliečiai apie tai, kas buvo pasiekta, tad džiugu, kad e, e, viskas buvo skaidriai pateikta. Na ir nebesmai dabar laukia tolesnės procedūros diskusijos nacionalinėse parlamentuose, nes susitarimas turi būti ratifikuotas nacionaliniu parlamentu. Na, turiu pasakyti vieną dalyką. Kyoto protokolo Dohos e, pakeitimas dar nėra ratifikuotas visų ES valstybių narių. Nepavyko to padaryti iki e, Paryžiaus e, šalių susitikimo ir užtikrinti, kad Kyoto protokolas būtų ratifikuotas šimtų procentų, nes kai kuriuose valstybėse narėse buvo tam tikrų politinių sunkumų ar tiesiog procedūros buvo lėtesnės. Na, tikiuosi, kad tai bus padaryta artimiausių metų. Ponas Paniori kalbėjo apie. Kalbant apie, apie šį sustarimą, tai yra ilgalaikiai sustarimai ir e, galbūt ne mes pajusime e, šių sustarimų naudą, tačiau būsimosios kartos tikrai e, galės pasidžiaugti sustarimo rezultatais. Na ir kalbant apie sprendimus, apie e, skubius sprendimus, kurie turi būti priimami, e, taip, daug įvairių sprendimų priimama komisijoje, pavyzdžiui, ir panašiai, tačiau, kalbant apie šį sustarimą, tai yra ilgalaikis sustarimas. Ir be abejo, pritariu tam, kad e, darbas tarpusavėje turiu minėję E, taryba, komisija, parlamento, taip pat nevyriausybinės organizacijos, manau, tai turėtų tapti nuolatinę praktiką. Tai akivaizdu duoda e, reikiamų rezultatų, yra veiksminga, tad reikėtų ir toliau tai tęsti. Dabar dėl peržiūros. Turiu pasakyti, kad yra įvairiausių vertinimo procesų, tačiau svarbiausia, kad būtų įvertinti e, Paryžiaus susitarimo būsimi rezultatai, tai bus padaryta kovo mėnesio taryboje bus įvertintas ir teisinės pasiekmes. Na ir 18 metais vyks pirmasis bendras vertinimas, bus įvertinta, kas buvo pasiekta, e, kokie, kokios politikos kryptis ir ko reikėtų ateityje. Na ir 18 metais tiesiog reikės įvertinti situaciją ir svarbiausia dalykas yra toks. Taip, Einame link e, pasaulinio atšilimo, kuris gali siekti nuo 3,8 iki 4,7 laipsnių. Tačiau jeigu bus įgyvendinti visi 127 e, tikslai, tada pasieksime 3 e, procentų tikslą. Ir manau, kad 18 metais labai svarbu e, atliekant tą vertinimo procesą pažiūrėti, kaip būtų galima e, padidinti tą įsipareigojimų lygį. Taip pat svarbu įvertinti bus ir tai, kaip buvo taikoma mūsų politika, kaip valstybės narės įgyvendina pasiektus kompromisus e, pagal 20 metų tikslų programą ir apskritai, kaip likusios šalis įgyvendina įsipareigojimus. Ponas Panijo uždavė klausimą apie klimato finansavimą ir žaliojo klimato fondą. Be abejo, reikės surinkti tą 100 milijardų eurų, tačiau kalbant apie žaliojo klimato fondą, galbūt jis buvo labiau e, apribotos, tačiau kalbant apie tą 100 milijardų, e, turiu omenyje, kad e, Kiekviena valstybė narė turi savo klimato finansavimo politiką ir komisija turi tokią politiką ir man atrodo, kad labai svarbu viską pradėti koordinuoti, nes reikia remti ir pristaikymą prie klimato kaitos e, programas, klimato pokyčių švelninimo programas. Tai Na ir taip, dabar galbūt remiami atsinaujinantis energijos šaltiniai, tačiau kalbant apie pristaikymą prie klimato kaitos, tam būtų galima skirti ir didesnį finansavimą. Na ir kalbant apie Paryžiaus sustarim, sudarytą sustarimą tai ir apie mažiausiai išsivyščiusias šalis, būtų galima pasinaudoti čia ir tuo prisitaikymą prie klimato kaitos e, fondų, kuris buvo numatytas pagal Kyoto protokolą. Ir galbūt e, ne, nebūtina dabar iškoti kažkokių įtin naujų priemonių, tačiau reikia geriau įgyvendinti ir panaudoti turimas priemonės. Ir man atrodo, kad čia tikrai dar galima siekti geresnių rezultatų. Be to, kalbant apie tą rezultatų vertinimo procesą, reikia kalbėti ne, ne tik apie klimato kaitos švelninimą, pristaikymą prie klimato kaitos, tačiau ir apie finansavimą. Reikia įsivertinti, kas buvo atlikta, kaip tos šalis, kurios gavo finansavimą, e, turės pateikti ataskaitas apie tai, e, kokie, e, kokie projektai buvo įgyvendinti, kaip tos lėšos buvo panaudotos. Tad nebejotinai bus daugiau skaidrumo šioje srityje. Ponas Farija, taip pat kiti parlamento nariai kalbėjo apie transporto sektoriaus problemas. Na ir man atrodo, kad šie sektoriai, šitų sektoriai E, turi tokį specifinį e, pobūdį. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie transporto sektorių, e, čia tikrai gana sudėtinga rasti vienašališką sprendimą reikia iš įvairių kampus rasti šią problemą. Ir kalbant apie 1,5 procento pasaulinių išmetamųjų teršalų, už kuriuos esame atsakingi, E, svarbu siekti išmetamų teršalų mažinimo visose sektoriuose. Na ir be abejo, kalbant apie numatomus nacionalinių lygmenių nustatytus veiksmus, 15 metais e, buvo surinkti statistiniai duomenys ir turiu pasakyti, kad e, sektorių svarba ateityje gali keistis, tad turime imtis reikalingų veiksmų išmetamų teršalų mažinimui. Na ir be abejo, kalbant apie Paryžiai sudarytą susitarimą, turime tokį tarptautinį tikslą, pusantro laipsnio tikslą ir visose sektoriuose, visose e, šalise reikės e, stengtis, kad būtų prisidėta prie to siekio. Na ir man atrodo, kad 16 metai e, bus svarbus, bus svarbus ir IKO, IMO, transporto sektoriui. Na ir šiandieną manęs buvo tai klausta apie bendradarbiavimą su komisaru e, Buk. Ir kaip tik prieš atvykdamas čia buvau su juo sustikęs, kalbėjome apie veiklos koordinavimą į kaos srityje, kalbėjome apie tai, kad reikia užmėgti diplomatinius ryšius, kad reikia užmėgti ryšius su Kinija, Brazilija, Pietų Afrika, Saudo Arabija ir su besivystančiomis šalimis, kad reikia sukurti alijansus prieš vykstant į Monrealį. Ir kalbant apie ICAO, tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, jos valdysenos sistema yra neįprasta ir neįtin skaidri, turiu pasakyti. Na ir su kolega mes kalbėjome apie tai, kad e, parlamentą taip pat reikia įtraukti į tuos procesus. Ir aviacijos sektorius yra atsakingas už 33 procentus tarp pasaulinių išmetamųjų teršalų, tad reikia imtis reikalingų žingsnių ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinama ta geroji praktika, kuri buvo aptarta Paryžiuje. Taip pat kai kurie parlamento nariai teiravosi apie strategijas. Na, visų pirma, turiu pasakyti, kad tai buvo sudarytas sustarimas, tačiau reikia tų strategijų. Na, jeigu pažvelgtumėte į sustarimą, pamatytumėte, kad taip jis buvo sudarytas ir visi tie numatomi nacionalinių lygmenių sakyti veiksmai buvo numatyti. Na ir tai kažkiek tai yra nacionalinė strategija. 40 procentų numatomų nacionalinių lygmenių nustatytų veiksmų remiasi atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Ir be abejo, kiekvienos šalies situacija yra skirtinga, jeigu gyventa, pavyzdžiui, Maršalo e, salose, e, tada e, strategija yra labiau pagrista atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Kitose šalise galbūt ta strategija yra kitokia. Na ir vienas iš mūsų siekių yra visų pirma užtikrinti, kad mes Europos Sąjungoje įgyvendintume savo teisės aktus. Nes jeigu norime didinti užmojų mastą, labai svarbu e, turėti naujų tikslų. Ir Taip, žinau, kad yra šalių, kurios nesiekia tų tikslų, nei, tačiau yra ir tokių, kurios tiesiog negyvenina ES teisės aktų, tad nuo to reikėtų pradėti. Na ir galbūt netgi e, pradėti baudžiamuosius procesus, jeigu e, piktybiškai atsisakoma e, pradėti vieną kitą procesą ar imtis veiksmų. Na ir kalbant apie tą tarptautinį lygmenį, Kijote be abejo buvo teisiškai sekantis įsipareigojimai numatyti. Na ir kalbant apie dabartinę situaciją. Kalbant apie tarptautinius susitarimus, labai svarbus yra atskaitomybės principas, skaidrumas ir labai svarbu nustatyti, ar šalis eina tinkama linkme, jeigu ne, tada reikia rasti priemonių, kaip sugražinti jas atinkamą kelią. Na ir kažkokių tai baudų nėra numatyta, tačiau yra numatytas, pažiūrėjau, daugia šalis kolegų peržiūros procesas, e, įvairūs kiti procesai, kurie e, padeda vertinti šalių e, veiklą, rezultatus, taip pat dėmesį bus skiriama ir techniniams aspektams. Ir nereikėtų nuvertinti to proceso pradėto Paryžiuje svarbos, nes jeigu viena ar kita šalis neįgyvendins prisimtų įsipareigomų, tai be abejo turės atsaką. Na, įsivaizduokime šalį, kuri pilnai gyvena numatomas nacionalinių lygmenių nusakytus veiksmus, o kitos ne. Na, čia svarbu kalbėti ir apie e, piliečių nuomonę. Na ir, pavyzdžiui, Kinija prisėmė tam tikrus įsipareigojimus iki 30 metų. Na ir jei nutiktų taip, kad kalbant apie tos klimato kaitos švelninimo įsipareigojimus, jie turi būti įgyvendinami, bet to yra ir nauja schema, kuri yra daug, daug ambicingesnė nei iki jo to protokolas. Tai svarbu užtikrinti, kad būtų sudarytos visiems vienodos sąlygos ir kad visi galėtų vadovautis vienodų žmonių mastu. Uh, to, to, to, to... Buvo klausimų užduota apie pramonę. Kaip sudaroti su pastangų dalyjimuose, su emisijų priekybos sistema. Vienas iš gerų dalykų yra tai, kad pasaulinis judėjimas CO2 rinkos link Kinija kurs nacionalinę rinką, dalis JAV eina tą pačią kryptimį, Koreja, kitos šalis svarsto emisijų priekybos sistemą ir CO2 pasaulinės rinkos klausimą. Ir manau, kad o greitai visą tai bus susiję, mes susėsime savo rinkas ateityje. Ir tai yra kelias, kelias į priekį. Mes galime sukurti du mechanizmus - CO2 mokesčius su visomis problemomis, siekiant tinkamai apskaičiuoti CO2 e, kiekį kiekviename importuotame produkte PPO prekybai galius sukelti daug problemų. Dabar mes sukūrėme tą CO2 rinką ir dabar parlamentas turės gerinti sistemą. Jeigu bus sukurta pasaulinė rinka, turėsime vienodas žaidimo sąlygas. Reikia mūsų CO2 nutekėjimo nuostatas priderinti prie mūsų klimato kaitos tikslų ir pramoninių tikslų. Man uždavė klausimą, kokie yra mūsų santykiai su komisijos nariu pirmininku Junkeriu. Puikus. Su visais komisijos nariais. Visa kolegija bendradarbiauja ir kolega Šefkovičius koordinuoja projektų komandas. Mes dirbame kartu. Ir čia Manęs klausia apie žemės ūkį. Kaip įsivaizduojate? Artimai dirbu su komisijos nariu Hoganu, nes reikia žinoti, kokia dalis žemės ūkio yra pastangų dalymosi, pagal pastangų dalymosi direktyvą, kitais klausimais, žemės paskirties klausimais ir turime svarstyti apie koks yra miškų vaidmuo, ar ir kalbėti apie miškų nikimą, miškų valdymą ir reikia galvoti, kaip kurti naujovišką žemės ūkį, nes Airijoje ir Nuojo Zelandijoje daug naujovių dėgiama mažinant emisijas žemės ūkijoje. ateityje BŽUP turės atsižvelgti į klimato kaitos aspektus, siekiant sudarinti maisto tiekimo saugumą, nes juk gyventojų skaičius didėja, reikia galvoti, kaip išmaitinti visos tos žmonės ir siekti to pačiu klimato kaitos veiksmų. Esu įstikinęs, kad BŽUP ateityje prad, reikės pradėti aptarnėti klimato elementus. Klausimai dėl nacionalinių teisės aktų, nacionalinio indėlio. E, daugiausia problemų kyla energijos veiksmingumo ir atsinaujinčių šaltinių srityje. Dėl Indijos klausimas. O Indija labai svarbi šalis. Ji plėtoja labai greitai ekonomiką, jie nori naudoti akmens anglį, tačiau tuo pat metu plėtoti ir atsinaujančius šaltinius prezidentas Modis yra, turi labai ambicingų e, planų ir jie prašo technologinės paramos, e, siekiant taip pat ir gerinant akmens anglės deginimą. E, toliau CO2 surinkimas ir e, saugojimas. Komisija remia šią technologiją, nes technologija yra. Žinome, kaip surinkti CO2 ir jį talpinti po žemę. Tačiau tai nėra ekonomiškai naudinga. Svarbiausia yra šią problemą įspręsti. Tačiau būtų lengviau pasiekti pusantro laipsnio tikslą, jeigu skurtume tinkamą technologiją CO2 surinkimui ir saugojimui. Aišku, kad turime tam tikrų problemų Junktinėje karalystėje, tačiau vis tiek mums reikia remti šias technologijas ir bendradarbiauti su visomis šalims, su visomis šalimis, kurios remia šią technologiją - Kanada, Australija, Kinija turime techniškai bendradarbiauti institucijomis. Kita vertus, kas yra šalių, kas vyksta šalių įnašais, skaitant tarptautinės energetikos agentūros ataskaitas, tai tie tikslai, kurie e, leidžia pasiekti vėl laipsnių tikslų, bus vertingi. Investicijų poreikis vien tik tai pagal įsipaigorimus patiktus 180 šalių yra, yra daugiau negu 30,5 trilijono dolerių. 8 milijardai energijos efektyvumui, 5 milijardai atsinaujantiems šaltiniams. Jungtinių tautų registrė yra visi tie skaičiai. Čia yra daug galimybių ir ES vadovauti, atlikti vadovaujantį vaidmenį ir mes norim, norime pateikti savo dvi direktyvas - energijos veiksmingumą ir atsinaujančių šaltinių direktyvą. Manau, kad daugiau mažiau atsakiau į daugumą klausimą. Klausimas dėl ekologinės, ekologinės žemės ūkio. Aš buvau atsakingas vienu metu už biokūro plėtojimą. Aišku, kad reikia ekologišką gamybą skatinti. Ispanijoje mes esame skyrę pusantro milijono hektarų ekologiškam žemės ūkiai. Tačiau svarbiausia, kad vartotojas tą jūsų skirtumą tarp tų produktų. Kai kuriuose rinkose Europoje ekologiški produktai vertinami, e, kitose šalise skirtumas kainų yra nepalankus, todėl mes, mums reikia padėti tokiam žemės ūkiui, kad jis būtų remiamas e, ES lygmeniu. Dėl biokūro e, esame padarę klaidą, klaidų, nereikia jų kartoti, tačiau galimybių biokūrui ateitie yra daug. Komisija po konsultacijų parengs teisės aktus, kad, kad e, tų klaidų nebūtų kartojama. Mes kūrėme problemą, spręsdami kitą problemą. Negalima tai daryti, reikia stengtis nedaryti klaidų. Buvo minimi rinkos mechanizmai ir e, mėnesių prekybos sistemos problemas. Paryžė bandėme pasiekti sustarimą su, pavyzdžiui, su Brazilija, kad rinkos švaraus vystimos mechanizmai būtų įtraukti į sustarimą, tačiau e, užtikrinant, kad jie būtų naudojami, kad tai būtų naudinga aplinkai ir ne taip kaip praeitėje, kai jie lieka tik tai popieriuje. E, norint juos naudoti, reikia juos plėtoti toliau. Kitose šalių konferencijose mes plėtosime tos mechanizmus, kad turėtume kažką pozityvaus ir kad tai būtų naudinga visiems ir aplinkai. Mums pavyko su Brazilija taip pas to pasiekti. Kas bus apie e, emisijų prekybos sistema? Turime duomenų, kurios pateiksime jūsų komitetui, kaip EPS veikia ir kokio pasiekmių jinai, kokios įtakos rezultatų davė iki šiol. Pone Gardinė klausė, kaip kontroliuoti vykdymą starties. Na, su visą sistema net neįvardijant ir negėdijant atsiranda visuomeninis spaudimas. Nes didėjimas imtis klimato veiksmų bus remiamas visuomenės. Ir didžiausia bausmė bus e, visuomenės nuomonės bausmė. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, JAV nėra dar tos viešosios nuomonės per daug. Na, galbūt ne tiek viešoji nuomonė, kiek, tiek kiek nacionalinė politika nepakankama yra. Tačiau su, sukurta sistema, su inventorizacija, kolegų e, šalių peržiūra, elementai siekti daugiau yra. Tačiau yra dar vienas dalykas. Vienos, kai kurios šalis, kai kurie suinteresuotos pusės e, juda greičiau negu politikai. Tai yra tikrovė. Didinamas energijos veiksmingumas, investicijos vis didėja, užimtumas būtent tose sektoriuose atsiranda ekologiška ekonomika. Todėl judėjimas nesustabdamas. Galbūt jis e, judės greičiau negu e, oficialų šalių, e, šalių indėlis. Uh, ah, there was a, a, a question by uh, Mr. Genovi. Dar klausimas. Jeigu nieko nedarytume, eitume link 3,7-4,7 laipsnių atšilimo. Paryžiaus sustarimas, jeigu būtų tink, visiškai gyvendinamas, leistų pasiekti 2 laipsnius. Ir reikia siekti, kelti ambicingesnius tikslus, kad atšilimas būtų dar mažesnis, kolektyviai vertinti situaciją visame pasaulyje. Jeigu kažką pamiršau, atleiskite, bet manau, kad e, galite pakartoti klausimą, pateiksiu atsakymą raštu. Tačiau pateiksiu Jums rezultatus, e, kai, kokią įtaką EPS padarė pramonės sektoriai. Ačiū komisijos nariai už atsakymus. Tikriausiai kolegos yra patenkinti Paryžiaus susitikimų rezultatais ir dabar galime baigti šį posėdį. Kitas posėdis įvyks sausio 14 dieną. Linksmų kalėdų, laimingų naujų metų visiems. Ačiū.